Good morning, colleagues. Labas rytas, kolegos. Prašyčiau vėl visus susijęsti, kad galėtume pradėti posėdį. Uh, Malonu vėl matyti jūs susirinkusius į mūsų sustikimo antrąją dalį. Vakar diskusijos buvo labai vaisingos. Na, o šiandien darbą tęsime. Noriu pranešti, kad mūsų posėdis transliuojamas internetu tiesiogiai, kad neužmirštumėte žvelgdami į kameras nusišypsoti, suteikdami malonumą tiems, kurie jūs stebi. Visų mūsų čia sėdinčių prezidiume e, noriu paprašyti, negaištant laiko, pereiti prie darbo ir suteikti pirmiausia žodį e, brangiai kolegiai, buvusiai Europos parlamento nariai, o dabar Europos reikalų ministrei Suomijoje, poniai Astrid tors, kurios darbo tvarkė šiandieną yra tikrai pilna, jai teks dar dalyvauti tarybos posėdėje šiandieną, bet dabar žodis jai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi galėdama šiandien dalyvauti jūsų posėdėje. Kaip parlamentarė tikrai galvoju, kad yra labai svarbu, jog tokį formą jūs sugebėjote įkurti. Na, o mano džiaugsmas dar didesnis po to, kai pamačiau, kad į salę ateina ponė Diana Volis, kurią galima vadinti šiaurės e, dimensijos e, proponentę ponę Šiaurės dimenciją. Jūs tikriausiai žinote, kad ji yra dalyvavusi visuose ministrų lygio susitikimuose per pastaruosius kelis metus. Ir iš tikrųjų jos draugiškumas mums visiems iš Šiaurės Europos yra unikalus. Tadgi čia ir noriu padėkoti Europos parlamentui už iniciatyvą ir akcentuoti, kaip svarbu uh, kad parlamentarai įsitraukė į šitą darbą. Manau, kad e, jūs turėjote progą susumuoti, kaip ši politika vykdoma nuo 2006 metų. Na, o iš savo pusės turiu pasakyti, kad aš pati Ir e, Suomijos vyriausybė mano, kad pirmasis e, ministrų lygio sustikimas 2008 metais Sankt Peterburgė buvo sėkmingas ir kad mes iš tikrųjų ir toliau sėkmingai dirbsime, vykdydami įvairias partnerystės, kuriomis galime remti savo darbę. Svarbu taip pat ir tai, kad dabar susirinkote čia padiskutuoti apie šiaurės dimenciją, kai jau turime dvi svarbės strategijas, kurios remia šią šiaurės dimenciją. Pirmoji yra rytų partnerystė, kuri dabar formuojasi Europos darbo tvarkėje, turime komisijos naują iniciatyvą ir valstybių vadovai kovo mėnesį ją svarstys Tarsime, e, Baltarusija yra vienas rytis, kuri labai glaudžiai susijusi su rytų partnerystė, yra ir kitų tarpusavėje susijusių svarbių klausimų. Ir žinoma, daug kalbama taip pat ir apie Baltijos jūros strategiją. Neformalios konsultacijos vyksta, matome įvairių minčių, įvairių projektų, e, laukia svarbi Rostoko konferencija. Na ir e, šitoje srityje mes taip pat kalbame apie Baltijos energetikos tarpisavio jungčių planą e, ir tai sudaro labai svarbę e, šiaurės dimensijos politikos dalį. Aišku, taip pat reikia kalbėti apie atsinaujinančią energetiką, energetikos tiekimo saugumą. Visa tai labai plačiai diskutuojama Europoje šiuo metu. Leiskite pasakyti keletą žodžių apie Baltijos jūros strategiją, kadangi mes e, žinome ir dažnai sakome, kad e, šiaurės dimensijos sąranga suteikia mums pagrindą e, bendradarbiavimui išorės aspektuose Baltijos jūros regione. Būtent taip pasakė Europos vadovų taryba 2007 m. gruodžio mėnesį. Ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad aplinkos partnerystė, kuri vykdoma sėkmingai, išlieka svarbiu elementu, o aš manyčiau, kad Baltijos jūros strategija turėtų uh, prisidėti prie Baltijos jūros veiksmų plano sėkmingo įgyvendinimo. Tai, e, manyčiau, būtų viena iš svarbesnių Baltijos jūros strategijos dalių suteikti politinį postumį veiksmų plano įgyvendinimui. Toliau, vystant šiaurės dimenciją, mes taip pat e, pabrėžiame, kad partnerystė skirta e, viešai sveikatai ir socialiniai geroviai taip pat yra labai svarbi. Svarbu yra skatinti sveiką gyvenimo e, būdą, užkirsti kelią e, užkrečiamoms e, lygoms, AIDS, živ ir tuberkuliozei, tame tarpe ir vakarų Rusijoje. Ir aš esu įsitikinusi, kad jūs e, galėsite pateikti ir naujų idėjų e, bendram valstybės ir privataus sektoriaus veikimui šitoje srityje. Mes matome, kas yra daroma sveikatos apsaugos srityje visame pasaulyje. Investicijos į naujas technologijas, į naujus būdus, kurie leistų kovoti su tuberkulioze, būtų labai svarbus žingsnis į priekį. Aš e, esu e, kreipusis pati į sektorių, prašydama pateikti naujų minčių apie tai, ką gali nuveikti valstybė, dirbdama draugė su privačium sektorium šitoje srityje, e, dirbdama šiaurės dimensijos kontekste e, atskirose geografiniuose regionuose. Kitas dalykas, kurio negaliu e, nepaminėti, yra tai, e, kiek daug potencialo yra transporto ir logistikos partnerystėje. E, nuo 2010 metų pradžios e, ši partnerystė jau pradės veikti praktikoje ir aš noriu padėkoti Europos komisijai už jos darbą rengiant ją. Mes nekartą sakėme, kad mūsų regionas turėtų uh, parodomasis jūrų transporto regionas. Tai reiškia, kad mes turime sukurti geras sąlygas transportui, turime sukurti mūsų jūreiviams e, geras švietimo sąlygas. E, mes e, turime mokslo institucijų, mokymo institucijų, kurie, kurie tai gali padaryti, bet mes turime tai dar labiau tobulinti. Mes galime pašalinti transporto siaurasias vietas, vietas palengventi sienų kirtimą ir visa tai galėtų būti mūsų darbo tvarkės prioritetais šioje pirmojoje partnerystės stadijoje. Ta partnerystė be abejo padės taip pat ir geriau įgyvendinti tarptautinius infrastruktūros projektus. Taigi ši naujoji partnerystė taip pat turi didžiulį potencialą tęsiant e, šiaurės dimensijos projektą, e, nustatant prioritetus ir užmesgant bendradarbiavimo projektus. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, manau, kad šiaurės dimensijos kultūrinė partnerystė turi būti toliau patyrinėta ir suformuota e, šį pavasarį ir vasarą. Mes aiškiai matome, kaip regioninis bendradarbiavimas pasitarnauja bendradarbiavimui ir kitose srityse Europos Sąjungoje. Taigi, brangus draugai, žvelgiant į ateitį, taip pat yra labai svarbu, kad Europos Sąjungos priemonės būtų geriau pritaikyti regioniniam bendradarbiavimui. Turime pažvelgti į geriausius pavyzdžius, turime pažvelgti į e, mūsų bendradarbiavimą greta ES išorės sienų. Ir čia mums reikia akcentuoti e, šiaurės dimensijos ir e, kaiminystės politikos draugus ir partnerius reikia užtikrinti, kad tiems projektams mes turėtume ateityje pakankamą finansavimą. Formuodami naujas partnerystės turime sutelkti savo stipresias pusės ir panaudoti visas priemonės joms sėkmingai įgyvendinti. Neturime tačiau būti naivūs neturime e, matyti galimybės, kad e, kitos e, politikos rytys neims konkuruoti su mumis. Žinome, kiek daug lėšų skiriama viduržėmio jūros regiono programoms, kitoms programoms. Vadinasi, turime dirbti taip, kad pasinaudotume ir jų sukauptą patirtimi. Ta analizė, kurią atlikome, kalbėdami apie ateities biudžeto prioritetus e, rytų dimensijoje, e, leidžia man e, nebe taip labai jaudintis dėl ateities. Žinome, su, ko, su kokiais iššūkiais susidurėme. E, pereitų metų maisto e, krizė e, atnešė tam tikrų įtampų. Todėl mes turime mm, labai aiškiai sugebėti pasakyti savo kolegoms ir partneriams, kad mūsų darbui finansavimas bus pakankamas. Vadinasi, reikia pradėti dirbti ateities labai, žiūrėti į ateitį, kai E, renksime naująją finansinę perspektyvą nuo 2013 e, metų, turime galvoti, kokios lėšas bus mums prieinamos šiaurės dimensijos programoms vykdyti. Na ir pagaliau keletą žodžių apie e, atokiausius šiaurės dimensijos programoms regionus, tolimosios šiaurės e, regionus, kurie taip pat yra akcentuojami Europos darbo tvarkyje. Europos komisija pereitą rudenį paskelbė savo komunikatą šią temą ir e, pabrėžė, kad ES e, nori tapti Arkties tarybos nare. ES vaidmuo e, šiaurės e, mokslo tyrimų srityje yra labai, tai, e, labai e, svarbus. ES valstybės narės ir ES turi atlikti savo vaidmenį kaip Arkties tarybos stebėtojai ir nariai. Arkties regionas turi savo specifiką ir e, charakteringas savybės. Ir čia mums tenka vaidmuo e, užtikrinant, kad klimato kaita taptų nepriimtinu e, e, rezultatu, kad galėtume prisidėti prie tvarios plėtros šiaurėje. Taip pat labai svarbu, kad mokslo tyrimai, kurie dabar uh, E, vykdomi Arkties taryboje tęstusi ir kad e, ateities bendradarbiavimas taip pat būtų sėkmingas. Mes žinome, kad e, nemažai yra susidomėjusių Arkties regionu ir sveikiname komisijos naują strateginį požiūrį į Arktiką kaip Šiaurės regioną dimensijos svarbę dalį. Taigi dar kartą noriu pasveikinti Europos parlamentą ir kitus parlamentus už jų pastangas ir už pasiektus rezultatus. Kuriant šį formą, esu tikra, kad tos valstybės narės, kurios ypatingai domisi šiaurės dimencija, puikiai su jumis bendarbiaus ir ateityje. Uh... Labai ačiū, ponė Tons. Dabar norėčiau paraginti jūs teikti klausimus Suomijos Europos reikalų ministrai, nes gerbiamoji ministrė turės išvykti iš šio posėdžio praėjus mažiau negu dešimčiai minučių. Todėl pabandykim pasinaudoti šią progą ir pabandykime išklausyti jūsų klausimų. Pone Diena Volis, apie kurią buvo nuolat kalbama šiame pasisakyme, matau, turi klausimą. Prašom, pone Volis. Ačiū. Labai smagu Jūs matyti šioje salėje. Kalbėjote apie finansavimą. Mes e, apie tai kalbėjome vakar, kai e, komisijos atstovas ponas Hermanas buvo šioje salėje. Jūs pati, e, būdama čia, matote, kad nuolat yra diskutuojama apie tai, ar turi būti atskira biudžeto eilutė skirta. Ar jūsų nuomonė jau pribrendo laikas tokia atskira eilutė? Uh, so, so far, uh, that, uh... Aš manau, kad mano nuomonė išlieka tokia pati, kokia ir buvo. Turime elgtis išmintingai, galvodami apie tarptautinių finansinių institucijų ir ES pinigų derinimą Šiaurės dimensijos projekte. Tačiau turime labai atidžiai stebėti, kas vyksta kaiminystės politikos e, požiūrių e, ir turim galvoti apie bendradarbiavimą, kuris leistų e, mums geriau dirbti. Aš apie Šiaurės dimenciją kalbu kaip e, apie projektą skirtą dinamiškam regionui, tačiau dabar padėtis ženkliai pasikeitė lyginant su to, kas buvo anksčiau. E, pažvelkime, kokią įtampą išgyvena tarptautinės finansų institucijos. Manau, kad e, tai įtampai neišnykus, galbūt reikės peržiūrėti mūsų poziciją nes, kaip žinia, tarptautinių finansinių organizacijų pastangos šiame regione turi būti labai e, stabilios ir to dinamiškumo, kokį matėme anksčiau, nebeturėsime. Ačiū. Ar ta turėtume klausimų, poniai Taur? Nematau, todėl noriu dar kartą padėkoti poniai ministrei už tai, kad atvykote čia ir dalyvavote E, šioje konferencijoje. Labai svarbu, kad e, jūs savo darbe Suomijoje e, pri, toliau prisidedate prie santykių su ES ir su kitais Šiaurės dimensijos projekto veikėjais. Norėčiau paminėti, kad vakar vakare priimto pareiškimo projektas dabar jau yra išplatintas ir e, reikėtų, e, kad jūs jį perskaitytumėte iki 12 valandos. O kol kas norėčiau pakviesti e, į tribūną du naujus svečius, o ministrai dėkoju ir linkiu gero kelio. Okay, then it's a pleasure for me to uh, give the floor to Ms. Uh, Dabar turėtų garbė suteikti žodį poniai Kristinai Geštrin, kur yra Baltijos jūros parlamentės konferencijos pirmininkė. Prašom. Ačiū. Pirmininkė. Vakarinė pirmininkė. Yes, chairman, dear colleagues. Pirmininkė, kolegos, man didelė garbė kalbėti tokioje garbingoje auditorijoje. Baltijos jūros konferencijos vardu norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad yra rengiamas pirmasis Šiaurės dimensijos parlamentinis forumas. E, forumas e, rengiamas Šiaurės dimensijos parlamentinės asamblėjos vykusios e, E, rengusią savo konferenciją Briuselėje 2007 metais iniciatyva. Mes raginame keisės informaciją ir organizuoti diskusijas, tačiau suprantame, kad naujų institucijų nebereikia. Regiono bendradarbiavimas turi būti sustiprintas steigiant tinklus. Žinoma, atnaujinta Šiaurės dimensijos projektas e, veikia patenkinamai nuo 2007 metų. Pirmasis e, naujosios Šiaurės dimensijos Susitikimas ministrų lygių įvyko St. Peterburgė 2008 metais. Šiaurės dimensijos partnerių užsienio reikalų ministrai pareiškė, kad šis projektas yra veiksminga politinė priemonė, finansavimo mechanizmai veikia gerai ir yra išlaikoma daug, ateities, daug potencijos ateities raidai. Baltijos jūros regionas e, apima didelę dalį Šiaurės dimensijos projekto e, zonos. Baltijos jūros regionui svarbus klausimai yra svarbus visai šiaurės dimensijos projekto erdviai ir atvirkščiai. Todėl aš norėčiau labai trumpai su jumis pasidalinti klausimais, kurie mums e, Baltijos jūros konferencijoje atrodo svarbus ir aktualūs. Vienas iš labiausiai mums rūpimų klausimų yra tas, kad naujoji strategija turi būti susieta su Baltijos jūros strategija. Tai būtų labai svarbi priemonė mobilizuoti resursus, e, plėtoti regioną ir e, išplėsti jo vaidmenį platesnėme Europos kontekste. Baltijos jūros strategija e, kartu su Šiaurės dimensijos projektu e, turi būti e, orientuotais Baltijos jūros regiono sanglaudą augimą ir resursų geresnį panaudojimą. Baltijos jūros ir šiaurės dimensijos strategijos kartu leis sukurti geresnę Baltijos ir Arkties politiką, kurios tarpusavėje viena kitą papildys ir sustiprins. Be to, mes esame tvirtai įsitikinę, kad Helkomo veiksmų planas yra labai E, svarbi priemonė atkurti Baltijos jūros ekologinę geresnę būklę iki 2021 metų. Yra nusistatyti pasiekiami tikslai, e, realūs įsipareigojimai ir nustatytas aiškus tvarkaraštis. Manau, kad tai leis planą įgyvendinti ir jis įkvėps mūsų regioną sukurti daugiau panašių projektų šiaurės regionui. Baltijos šalių regiono parlamentai e, yra skatinami geriau įgyvendinti Helkumo ekologinį planą. Tai gali būti daroma, sukuriant e, nacionalinius veiksmų planus ne vėliau kaip 2010 metais. Labai svarbu, e, kad visos priimtos priemonės būtų ratifikuotos parlamentuose. Baltijos jūros regionas turi pavirsti pavyzdiniu regione. Visi laivai plaukiantis į Baltijos jūrą turi tenkinti vienodus standartus nepriklausomai su kokia vėliava jie plaukia. Konkretus efektyvus žingsniai e, Tarptautinės jūro organizacijos rėmose e, turi užtikrinti laivybos saugą e, ir Baltijos jūroje ir privalome atsižvelgti į tai, kad ypač šiaurinė Baltijos jūros dalis yra um, ypatingose klimato sąlygose. Baltijos jūros regiono ekologiniai tyrimai reikalauja ypatingos profesionalų kompetencijos. Turiu galvoje technologijų perkelimą į praktiką, mokslinius tyrimus ir inovacijų kūrimą. Todėl turime propaguoti e, švietimą, profesinį mokymą. Turime galvoti apie energijos taupimą visuose e, visuomenės sektoriuose. Reikia e, daugiau informuoti žmonės apie klimato kaitą ir jo pasiekmes visuomeniai. Turime parengti visuomenę prisitaikyti prie pokyčių. Yra keliamos iniciatyvos geriau panaudoti mokslinių tyrimų e, rezultatus ir tokias iniciatyvas turėtume toliau skatinti. ES finansavimo mechanizmas, tokie dalykai kaip struktūriniai fondai, EBRD ir panašios priemonės turėtų būti orientuotos į energijos taupimą ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo skatinimą. Dabartinis ekonomikos nuosmukis e, suaktualino regiono ekonominio augimo tikslą. Turime dinamizuoti mūsų ekonomikos raidą ir turime iškirsti kelią tolesniam nuosmokiui. Reikia imtis žingsnių, kad regionas taptų integruotų integruotą vieningą darbo rinką. Reikia sukurti aiškės taisyklės darbo jėgos judėjimų ir įmonių steigimui skirtingose šalyse. Pavyzdžiui, turime užtikrinti taisyklių ir reglamentų skaidrumą skirtingose valstybėse. Tuo pat metu daug dėmesio reikia skirti tam, kad ekonominė raida neiškraipytų pusiausviros darbo rinkoje, ar um, socialinio saugumo sistemose. Organizuotas nusikalstamumas yra didžiausia grėsmė piliečių saugumui ir demokratijai. Matome, kad priekyba žmonėmis, narkotikų priekyba, korupcija ir kitos nusikaltama veikla e, šiame regione akivaizdžiai egzistuoja. Viena nei, vien, nei, kuri valstybė savarankiškai, nei viena valstybė savarankiškai negali kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Turi bendradarbiauti e, visos valstybės ir valstybės, kuriuose toks nusikalstamumas atsiranda ir tos, į kurias jis nukreiptas ir tranzitinės šalis. Turime imtis e, rimtesnių pastangų kovai su priekyba žmonėmis tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu. Čia tik keletas pavyzdžių, rodančių, kokius klausimus mes dabar Baltijos jūros konferencijoje e, svarstome. Manau, kad jie didelė dalimi atitinka šiaurės dimensijos projekto prioritetus. Tiesą sakant, teikčiau, kad yra labai daug panašumų ir bendrumų e, tarp visų šiaurės regionų veikėjų regioninių, subregioninių, savivaldybių ligmens, nacionalinio ligmens. Dabar norėčiau išskirti keletą atskirų elementų. Pirmiausia, kasgi yra pagrindiniai šiaurės dimensijos veikėjai. Labai aktyviai dalyvauja mm, visos valstybės, ir bendradarbiauja, tačiau neretai atsitinka taip, kad jų pastangos yra dubliuojamos. Apie tai kalbame nuolat, dėl to yra švaistomi e, ištekliai ir e, dar kartą turime prisiminti, kad reikia gerinti koordinavimą. Turime suvokti, kad visos šalys gautų naudos iš keitimosi um, patirtimi ir uh, geresnių turimų resursų panaudojimu. Toks formas, e, kokiame dalyvame šiandien, yra labai gera vieta keistis informacija. Galbūt reikėtų pagalvoti apie kitokius koordinavimo ir bendradarbiavimo būdus. Galbūt reikėtų savo darbos varkį ir veiklą dar geriau sinchronizuoti. Ar nereikėtų numatyti e, galimybės įsteigti tam tikras darbo grupės, kurios kartu metu e, galėtų spręsti aktualiausias problemas. Rezultatai. Šiaurės dimensijos patikimumas um, priklausys nuo to, kas bus pasiekta praktiškai. Šiaurės dimensija nuolat būdavo kritikuojama dėl to, kad yra suteikiama nepakankamai fondų ir nėra sukuriama gerų rezultatų praktiškai. Tačiau įvertinimai įvairiausių parodė, kad šiaurės dimensijai buvo skirta daug išteklių ir rezultatas buvo apčiuopiamas ir naudingas šiaurės šalių piliečiams. Ši praktinė šiaurės dimensijos perspektyva turi būti išsaugota. Šiaurės dimensijos rėmose įsteigtos dvi partnerystės dėl aplinkos apsaugos ir sveikatos bei socialinės apsaugos. E, jos gali pasitarnauti pavyzdžių kitiems projektams. Tos dvi mano minėtosios partnerystės yra struktūriniai geri projektai, rodantis, kaip galima panaudoti lėšas ir jas teisingai paskirsyti. Dabar vykdomų projektų sąrašas yra labai įspūdingas, todėl mes sveikiname tai, kad yra įsteigta Šiaurės dimensijos partnerystė dėl transporto ir logistikos. Toks sprendimas buvo priimtas 2008 m. spalio mėnesį ministrų susitikime. Taigi bendrai galėčiau pasakyti, kad atrodo, jog šiaurės dimensija juda į priekį, o mes, parlamentarai, patys esame susikūrę platformą, kuri leidžia prisidėti prie šiaurės dimensijos projekto sėkmės. Ačiū uždėmesi. Thank you very much, uh, Mrs. Ačiū labai. Iš tikrųjų, jūsų išvados labai taiklios. Mums reikia apmastyti, kokiu rezultatu atneša mūsų įmamėsi veiksmai ir apie tai kalbėjome vakar ir manau, kad busimuosiuose Šiaurės dimensijos formuose mes galėsime susumuoti per pastarosius tris metus pasiektus rezultatus. Dabar norėčiau steigti žodį asmenį, kurio nereikia pristatinėti papildomai. Prieš dvi savaitės aš lankiausi Oslė su delegacija ir e, mačiau ponę Solberg dalyvaujančią savo komiteto posėdžiuose parlamente ir jiems pirmininkaujančia įprastu laiku mes sustingėme su ponė Solberg kitame kontekste, būtent šiaurės dimensijos kontekste ir dabar suteiksiu žodį e, Arkties regiono parlamentarų konferencijos pirmininkai, ponė Solberg. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad surengė šį svarbų forumą ir už tą svarbų darbą, kurį nuveikė šio parlamento nariai, e, siekdami kreipti Europos dėmesį į tai, kas vyksta tolimoje šiaurėje. Arktis e, e, bendradarbiavimas iš tikrųjų yra labai svarbus ramstis šiaurės dimensijos ir tolimosios šiaurės bendradarbiavimo kontekste. JAV ir Kanada turi stebėtojų statusą šiaurės e, dimensijos bendravimo kontekste ir e, tai suteikia šiai dimensijai papildomos svarbos. Arkties parlamentų konferencija e, praeitų metų rūpiučio mėnesį svarstė steikymo prie klimato kaitos, alternatyvių energijos išteklių, kitus svarbius klausimus aš norėčiau e, pabrėžti dar du svarbius dalykus, tai yra pagalba žmonėms ir jūrų politika. Nu, kad mūsų vyriausybės ir mokslininkai turi aiškiai suprasti, kad mūsų politikai labiausiai svarbus yra tolimoje šiaurėje gyvenantis žmonės ir todėl reikia e, dėti visas pastangas, kad ten gyventų sveika visuomenė. Įvairūs pranešimai aprašo ir vertina šiaurėje gyvenančių žmonių gyvenimo sąlygas ir artės parlamentarai parengė atitinkamas rekomendacijas dėl to, kad reikia parengti strateginį planą Šiaurės tarybos e, kontekste, siekiant užtikrinti e, visuomenės veikatą šiame regione. Aš manau, kad Arktis e, taryboje įvairūs, įvairios ekspertų grupės galės parengti tokią strategiją, kuri užtikrintų socialinį gerbuvi ir e, šturimo šiaurėje gyvenančių žmonių geresnės veikatos priežiūra. E, yra labai svarbu užkirsti kelią įvairioms plintančioms lygoms ir skatinti sveiką gyvenimo būdą šiame regione. Man taip pat malonu konstatuoti, kad JAF ir Kanada yra pasirengusios dalyvauti šiuose partnerystės projektuose ir uh, Aš e, tikiuosi, kad ypatingai e, įgyvendinant šiaurėje gyvenančių vietinių gyventojų sveikatos apsaugos projektus šis bendarbiavimas dar labiau stiprės. Taip pat yra labai e, svarbu gyvendinti infrastruktūros projektus siekiant, kad visuomenė ten stiprėtų, todėl reikalingos investicijos, kurios atneštų pridėtinės vertės, mes turėtume planuoti infrastruktūrinius projektus labiau e, tarptautinėme kontekste, ne vien tik tai nacionaliniuose kontekstuose, taip pat reikia daugiau dėmesio skirti jūrų susisiekimui. E, jūrinė veikla e, smarkiai didėja Tolimoje šiaurėje ir mūsų vandenyse plaukia vis daugiau tanklavių, kitokių laivų, tangi atsiranda vis naujų jūros kelių susisiekimų su kitais vandenynais ir jūromis, todėl mums reikia nustatyti ir vadovautis e, tarptautinėmis jūrininkystės taisyklėmis, reikia kaip manoma, mažinti jūrų užterštumą, reikia sukurti atitinkamą infrastruktūrą, kuri leistų priimti didesnį skaičių laivų ir e, jomis, jais plaukiančių keleivių, taip pat reikia e, stiprinti bendradarbiavimą gelbėjimo operacijas vykdant. Taip pat e, noriu pasakyti, kad mes daug dėmesio skiriame šių, mėne, šių metų gruodžio mėnesį Kopenhagoje vykstant trečiai pasaulio klimato viršūnių konferencijai. Rengdamėsi šiam viršūnių susitikimui, e, noriu pabrėžti, kad e, Švedija, kuri aktyviai dalyvauja Arkties tarybos veikloje, pirmininkaus Europos Sąjungai ir todėl mes kreipiamės į Švediją, kuri turėtų COP15 darybų metu iškelti šiaurės dimensijos klausimo svarbą gruodžio mėnesį Kopenhagoje. Ačiū Jums uždėmesi. Ačiū Gilmarta. Ir dabar norėčiau suteikti žodį paskutiniam šio prezidimo kalbėtojui prieš pradant diskusijas ir prieš išgirstant jūsų pasisakymus. E, man malonus suteikti žodį ponui Vėlisti, kuris yra Baltijos asamblėjos vicepirmininkas. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai kolegos. Leiskite man Baltijos asamblėjos vardu padėkoti Europos parlamentui už jo iniciatyvą apsvalstyti šiaurės dimensijos problemas šiame garbiame forume. Noriu užtat padėkoti už e, Europos parlamento vaišingumą ir svetingumą, ypatingai poniai Dienai Volis už jos pasišventimą, dirbant šį darbą. Šiaurės dimensija, kaip ir e, kiti, kaip ir kitos iniciatyvos, rodo, kad ES vis aktyviau veikia Baltijos jūros regione. Baltijos. E, aš manyčiau, kad ši iniciatyva, Šiaurės dimensijos iniciatyva, nusipelno e, teigiamo įvertinimo keliais aspektais. Visų pirma, tai sudarė tinkamą formatą svarstyti Baltijos jūrai rūpimus klausimus e, drauge kelioms valstybėms. Antra, tai sudaro visapimančią platformą, kurios pagrindų gali dirbti ir ES šalis, ir nepriklausančios ES šalis, ir ES kandidatės. Ir trečia, jau įgyvendinti ir ateityje bus įgyvendinti labai svarbus projektai aplinkos apsaugos, e, sveikatos apsaugos, demokratijos, mokslo tyrimų srityje. Na ir pagaliau Šiaurės dimensija pasitarnavo kaip e, tam tikras instrumentas, e, kuris ES kontekste pabrėžia Baltijos jūros svarbą. Tačiau reikia taip pat pripažinti, kad pastaraisiais metais e, iniciatyvos Baltijos jūros srityje šiek tiek aprimo. Vienas iš didesnių iššūkių Šiaurės dimensijos iniciatyvai buvo tai, kad per labai trumpą laiką Šiaurės dimensija transformavosi iš politinio koncepto, koncepcijos į e, realią politiką. E, kitas iššūkis, mano nuomonė, buvo ES plėtra, į kurią nebuvo pakankamai atsižvelgta tą koncepciją kuriant ponės ir ponai. Kur esame šiandien? Ar pavyko mums įgyvendinti užsibrieštus tikslus, dalį jų ar visus? Kai kas galvoja, kad šiaurės dimensija reiškia tik tai partnerystę su Rusija daugiausiai gyvenant projektus Rusijos šiaurės vakaruose. Ir todėl manoma, kad visas e, Baltijos regionas neįtrauktas į šiaurės dimensijos pagrindų dokumentą. Tačiau aš e, galvoju, kaip ir kolega Erki Tuomija iš Suomijos, kuris e, rašė apie šiaurės dimensiją savo straipsnėje. Jisai sakė, kad šiaurės dimensijos vykdomi projektai iš tikrųjų pasiteisino 2 milijardai eurų jau išleista gerinant aplinką, brandolinę saugą ir kitose srityse. Ponios ir ponai, visi žinome, kad ekonomikos nuosmukis ir finansų krizė dabar yra vienas iš didesnių iššūkių pasauliui. Greta to mums iškyla klimato kaitos iššūkiai, ir energetikos saugumo problemos. Tai reiškia, kad visi turime suremti pečius nacionalinių, regioninių, pasaulinių mastų kovai su šiais iššūkiais, kad užtikrintume mūsų tautų tvarę plėtrą ir vystimasi. Tik tai žengdami drauge galime pasiekti sėkmės. Turime neužmiršti, kad šiaurės dimensija yra tik tai viena iš priemonių kuri leis mums e, e, gerinti konkurencingumą, dėkti inovacijas mūsų regione. Dabar keletą žodžių norėčiau pasakyti apie parlamentinį bendradarbiavimą regione. Kai galvojame apie šiaurės dimensiją, kyla klausimas, ar iš tikrųjų tai nėra vien tik tai tarp vyriausybinis projektas. Ir iš pirmo žvilgsnio gali taip ir pasirodyti. Antra vertus, E, šiaurės dimensijos pagrindiniai prioritetai - ekonominis bendradarbiavimas, išorės saugumas, e, e, civilinių krizių sprendimas, bendradarbiavimas teisingumo srityje, mokslo tyrimai, kultūra, aplinka, gamtos ištekliai, brandolinė sauga. Visa tai yra taip pat ir Baltijos asamblėjos parlamentinės konferencijos darbo tvarkėje. Ir taip pat e, Baltijos asamblėjos ir Šiaurės tarybos bendradarbiavimo darbo tvarkėje bei bendradarbiaujant kitoms regioniniams parlamentinėms organizacijoms. Mes turime darbo grupę, kuri dirba klimato kaitos ir energetikos srityje, e, yra darbo grupė, kuri dirba švietimo srityje, e, glaudžiai bendradarbiauja aplinkos saugos ir e, energetikos komitetai tiek iš Baltijos asamblėjos, tiek iš Šiaurės tarybos pusės. tų e, parlamentinių organizacijų bendradarbiavimo masto tikrai nereikėtų nuvertinti. Noriu pabrėžti, kad parlamentarų užduotis yra žvelgti į ateitį ir formuoti ilgalaikę politiką. Aš tikiuosi ir manau, kad mūsų parlamentinė dimensija kaip tik ir yra orientuota į platesnę perspektyvą. Mes kaip parlamentarai atsakingi už tai, kad numatytume ateities įvykius. Todėl mes turime formuoti ilgalaikį parlamentinį bendradarbiavimą, geriau koordinuoti savo veiksmus ir formuoti bendrą strategiją atsiliepiančią į tarptautinę padėtį. Pabaigdamas norėčiau pabrėžti, kad mūsų parlamentinės diskusijos neišvengiamai atneš naujų minčių, kaip geriau įtraukti parlamentus į šiaurės dimensijos iniciatyvos įgyvendimą. Noriu padėkoti visiems, kurie sukūrė šią labai svarbę formą mūsų diskusijoms. Dėkui. Much, Now... Ačiū. Dabar norėčiau. Uh, suteikti žodį klausimams. Suteikti galimybę klausimams. Ponas Fredrikson. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pateikti klausimą apie padėtį Grenlandijoje. Mes labai puikiai kalbame apie gerovę ir socialinę dimensiją. Tuo tarpu Grenlandijos jaunimo padėtis labai daug metų buvo labai sudėtinga. Susidarė tokios e, aplinkybės, kad jauni žmonės nebegali eiti į mokyklą. Ir matome, kiek daug ten yra smurto, brutalumo ir seksualinio e, išnaudojimo. Ar ne dabar yra proga apie tai kalbėti, ar vėl mes užsimerksime ir nieko nematysime, ar nereikėtų kartą e, imti ir pradėti diskutuoti apie tos klausimus? This, uh, and, uh, and Ačiū už tokį pasiūlymą. Aš jį atsižvelgsiu. Jūs paminėjote klausimą, kurį turbūt reikėtų aptarti Turbūt jis nėra skirtas niekam asmeniškai tribūnoje sėdinčiam. Norėčiau sužinoti, ar šiuo metu kas nors yra salėje e, galinčių atsakyti šį klausimą ar e, išplėtoti šią mintį. O kol kas norėčiau paklausti, ar dar kas nors norėtų išsakyti pastabų ar klausimų ar pareiškimų. Prašom. Pavel Sažanov iš Rusijos šiaurės vakarų parlamentinės asamblėjos. Mūsų baigiamajame dokumente pabrėžiama, kaip aktualu įsteigti partnerystę transporto ir logistikos rytyje. Taip, tokios partnerystės įsteigimas e, nekelia abejonių, tačiau nėra kalbama apie tai, kad mes jau turime uh, įsteigta partnerystė dėl sveikatos ir socialinio saugumo. Tačiau šiandien e, ta veikla nėra vykdoma. Todėl aš norėčiau išgirsti e, pasisakiusiųjų nuomonę. Ką reikėtų daryti, kad partnerystė sveikatos ir socialinės apsaugos srityje iš tiesų pasiteisintų ir atneštų naudos? Buvo kalbama, kad ir medicinė pagalba, sveikatos pagalba, ypač kovojant su tuberkulioze, AIDS Rusijos šiaurės vakaruose turi būti vykdoma. Tačiau partnerystė šioje srityje kaip ir nėra realizuojama. Taigi, ką mes darome? Arba mes baigiame tiesiog plėtoti partnerystę toje srityje? Arba tiesiog mes kol kas nesugebėjome pakankamai gerai įvertinti savo veiklos galimybių. Ačiū. Taigi, klausimas, kaip pagerinti bendradarbiavimą sveikatos sektoriuje, kad mūsų piliečiai gyvenantys šiaurėje galėtų pasinaudoti jos rezultatais. Dabar e, suteiksiu žodį ponui poniai Hill Martin pirmiau, o paskui kitiems. Thank you. Ačiū. Aš manau, kad šis klausimas mus privers pagalvoti apie labai svarbę temą. Mes, kaip Šiaurės regiono parlamentarai, nesame labai gerai susipažinę su tų partnerysčių E, detalėmis. Todėl atsakydama aš galiu pasakyti, kad būtent dėl tos priežasties Norvegijos redakcinėme komitete prašome, kad būtų teikiamos ataskaitos. Matote, kad dabartinėme mūsų projekte yra teiktamas pasiūlymas, kad kitas Šiaurės dimensijos forumas turi uh, gauti ataskaitas apie tai, kaip įgyvendinamos konkrečios partnerystės, kokie projektai vykdomi ir panašiai. Klausimą visiškai suprantu, nes detalios informacijos apie partnerysčių gyvendimą neturime. Tikiuosi, kad kitą kartą, sustikdami tokiame forume, turėsime geras ataskaitas ir galėsime išsiaiškinti, kaip tos partnerystės praktiškai atrodo. Thank you very much, Marta. Uh, Mrs. Gestrin, just few words. Yes, thank you. Uh, I agree with uh, uh, what we just heard that uh, we, we need to monitor. Uh, pone Gestrin, taip mes turime stebėti visus projektus vykstančius dabar. Ir socialinė gerovė, kaip žinia, Šiaurės dimensijos projekte visuomet buvo vienas iš svarbiausių elementų Todėl mums, parlamentarams, labai svarbu gauti konkrečius rezultatus ir juos įvertinti. Kitas dalykas, kurį norėjau pažymėti. Vykdome valstybėse ir dvišalius projektus. Pavyzdžiui, Suomija ir Rusija turi bendrų projektų. Ir aš žinau, kad buvo skirtas vienas projektas konkrečiai kovai su tuberkulioze. Tiesa tai, kad reikia E, gauti aiškę informaciją apie visus vykdomus projektus, o kol kas bent jau aš tokios informacijos neturiu. Aišku, kad tas klausimas visiems mums aktualus ir turbūt panas Lungren norės pasakyti apie tai. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Aš turbūt čia būsiu keistuolis šioje diskusijoje, bet aš esu įpratęs prie tokios, tokio vertinimo. Vakar ir šiandien klausydamas visų pasisakančiųjų, e, kažkaip susirūpinau, kad trūksta aiškaus supratimo, kas yra svarbiausia. Sakoma, kad reikia kalbėti apie visokias problemas, apie daug, kas šiandien jau buvo sakoma, kad reikia kalbėti apie klimato šilimą, e, kad reikia kalbėti apie priekybą žmonėmis, apie seksualinį išnaudojimą Grenlandijoje ir dar apie daugybę klausimų. Bet mano klausimas e, būtų e, susijęs su tuo, kad reikia rasti dėmesio centrus. Taip, mums rūpi viskas, taip, bet Šiaurės dimensijos iniciatyva turi e, be bejonės kalbėti apie svarbiausius šiaurinius klausimus. Kai kalvoju apie Arkties regioną ar tolimąją šiaurę, Tai pirmiausia, suprantu, kad turime akcentuoti ekologinius pokyčius, saugumo aspektus, transportą ar dar ką nors. Gal dar porą, trejata dalykų galėtume išskirti, bet žinoma, ne absoliučiai viską. Jeigu pradėsime aptarinėti sveikatos apsaugos klausimus, tai aš, š, man iškil, iškyla šiek tiek abejonių, ar tai yra tikrai tik šiaurės dimensijai rūpimas klausimas. Uh, Dar vienas elementas. Man labai rūpi Baltijos jūra ir jos problemos, jos ateitis. Tai irgi yra šiaurės dimensijos ir arkties e, e, regiono politikos elementas. Daug kas yra svarbu, bet ar nesvarbiau būtų akcentuoti porą trejata dalykų? Manau, kad to turėtume siekti. Kadangi jaučiuosi sugriovęs visą diskusiją, tai noriu pasakyti, kad ir Baltijos jūros projekte, ir Šiaurės dimensijos projekte, bei Arkties regiono projekte e, reikėtų aktyviau įtraukti Rusiją, mano nuomonė, kad ji labiau bendradarbiautų su ES valstybėmis ir kitomis šalimis. Taip pat turėtų dalyvauti Kanada ir Junktinės Amerikos valstijos. Manau, kad tai yra esminis poreikis. Taigi, e, tai padarę galėtume susikoncentruoti ties mano minėtaisiais klausimais. Aš nemanau, kad Islandija ar net Norvegija ar Kanada nėra susidomėjusios dalyvauti Baltijos jūros regiono projektuose. Aš manau, kad jie nori dalyvauti. Bet taip pat yra labai svarbu įtraukti Rusiją ir Vokietiją. O kas vyksta tolimoje šiaurėje, viskas vyksta atvirkščiai. Manau, kad apie tai turėtume galvoti. Aš nesakau, kad mes e, neturime kreipti dėmesio visus pokyčius. Aš naujas esu šiame forume, bet pasisak, pa, išklausęs pasisakymą aš supratau, kad trūksta uh, dėmesio sutelkimo į svarbiausius klausimus. Noriu vėlgi suteikti žodį Poniai Heinman. Ja, undskyld. <laughs> Tak for uh, spørgsmålet. Ačiū už øh, suteiktą žodį. E, tai problema. E, e, jūs kalbėjote apie problemas, kurias mes bandome išspręsti. Tačiau Kai kalbame apie darbą su vaikais, turime suvokti, kad tai yra socialinės atsakomybės aspektas. Kalbu apie Grenlandiją. Grenlandijoje jauni žmonės turi turėti visi galimybę eiti į mokyklą. Kiekvienas jaunas žmogus turi turėti galimybę gauti visą reikalingą švietimą. Privalu suteikti dėmesį į vaikus Turime mokyti juos bendradarbiauti. Turime tuos jaunų žmonių centrus, kurie dabar egzistuoja, pavyzdžiui, ir per juos tai galėtume daryti. Manau, kad jauni žmonės kitose šiaurės valstybėse pakankamai gerai gyvena. Egzistuoja jaunimo parlamentas, kuris e, susitiko praėjusią savaitę Ir šį kartą e, matėme, jog jaunimas yra įtin suinteresuotas įvairiausiomis šiaurės iniciatyvomis. Todėl turėtume ir toliau e, aktyviai investuoti į vaikus ir jaunimą Grenlandijoje ir kitose šalise. Ačiū, ponė Helman. Prieš pereidami prie, pono, prie atsakymų į klausimus, um, galbūt išklausykime pono Fernando Garcijas, kuris atstovauja komisiją ir papasakos apie partnerystę sveikatos rytyje. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl Grenlandijos galėčiau pasakyti, kad nuo 2006 metų Grenlandijos ir ES partnerystė iš esmės pasikeitė. Europos Sąjunga ir Europos komisija e, atsižvelgė į Grenlandijos vyriausybės prašymą skirti naujų fondų švietimui. Manau, kad tai buvo labai geras sprendimas, kuris įeina į naują susitarimą, kuris yra pasirašytas su Grenlandija. Kaip aš jau sakiau, administ... gebėjimai valstybė yra stiprinami, sutelkiant dėmesį į švietimą, jaunimą ir ateities perspektyvas. Taigi, aš sakyčiau, kad abi pusės skiria pakankamai dėmesio jaunimo problemams. Jau man pradžioje turbūt reikėjo pasakyti, kad tai demonstruoja, kokie svarbus pasikeitimai įvyko po 2006 metų, kai buvo pasirašyta sutartis e, labiausiai akcentuojate žuvininkystę ir valstybės vidaus gebėjimų stiprinimą. Taigi mes padedame vyriausybei e, atremti iššūkius iškilančius Grenlandijos visuomeniai. Dėl šiaurės dimensijos partnerystės e, sveikatos rytyje ir socialinio gerbuvio rytyje. Norėčiau pabrėžti, kad ta partnerystė nuo pat pradžių nebuvo skirta tam, kad e, būtų anuliuotos visos kitos iniciatyvos e, vykdomos mūsų partnerių socialinės dimensijos rytyje, sveikatos rytyje, priešingai šiaurės dimensijos partnerystės sveikatos ir socialinės gerovės rytyje bandė pasitarnauti kaip tam tikras skėtinis projektas, kuris e, propaguotų skirtingas m, mm, valstybių pastangas, jie suderintų ir Barenco, ir Baltijos jūros srityje, ir kitose e, regionuose. Šiaurės dimensijos partnerystė dėl sveikatos ir socialinės, srit, e, sveikatos ir socialinės srit, apsaugos srityje e, negali pakeisti kitų projektų. Ji yra gerai finansuojama, bet pavyzdžiui, jeigu ją palygintume su partnerystė aplinkosaugos srityje, tai jos padėtis yra geresnė, nes aplinkosaugos sričiai nėra skiriama pakankamai finansų. Sveikatos ir socialinės gerovės partnerystės reikšmė negali būti nuvertinta. E, yra įsteigtas sekretoriatas Stoholme, kuris propaguoja sveikatos ir socialinės gerovės mm, ar stengiasi išspręsti sveikatos ir socialinės gerovės klausimus ir gyveninti įvairias iniciatyvas. Be to vyksta e, projektai kiekvienais metais apimant skirtingas valstybės. Juos remia Europos įvairūs fondai ir mes bandome kuo geriau išnaudoti visas atsiveriančias galimybės. Galimybės e, sukurtas dėl, pavyzdžiui, jungtinių tautų e, sveikatos organizacijos įsijungimo į mūsų veiklą. Ši partnerystė, kaip aš jau sakiau, pritraukia skirtingų veikėjų dėmesį. Todėl aš nesaky, neteiksiu, kad ta partnerystė buvo nesėkminga ir kad nėra pasiekta rezultatų. Tiesiog galbūt nepakankamai dėmesio pagal šią partnerystę yra skiriama infrastruktūrai ir e, priešingai negu aplinkosaugos srityje ir dėl to rezultatai netokie matomi. Ačiū. Ačiū norėčiau pakviesti Hill Martin, ponę Solberg ir e, poną, poną Kerstin dėl pono Solbergo minčių pasisakyti, tiksliau, ponė Solberg dabar steiksiu žodį. E, atsakyti pono Liungrino klausimą. Ačiū. Iš tikrųjų, kuomet e, tokiuose formuose kaip šiandien sustinka įvairių institucijų atstovai, tai tos institucijos atstovė truputį skirtingiams požiūrėms, tačiau taip kaip aš įsivaizduoju naują šiaurės dimensiją, tai jos tikslai yra aiškesni nei ankstesniosios šiaurinės dimensijos, nes e, kadangi prisijungia JAF ir Kanada, tai daugiau dėmesio yra skiriama ši dimensija apima visą poliarinį ratą. Ir mes, Arkties parlamentarai, labai daug dėmesio skiriame tam žmogiškajam dėmeniui mūsų politikos srityje. Ne tik kalbėjome apie klimato kaitą, apie tirpstančius ledynus, mes visą laiką skiriame dėmesio ir žmogiškėsiams aspektams. Daug laiko ir daug pastangų buvo padėta moksliniams tyrimams, e, kaip klimato kaita veikia, pavyzdžiui, e, polarinius lokius ir jų populiaciją. Tačiau aš manau, kad ir reiktų taip pat labai įdėmiai tirti ir e, šiaurės dimensijoje vykstančių procesų poveikį ten gyvenantiems žmonėms. Pirmininkė, ačiū. pane e, Volas. Aš taip panašiau pakomentuoti pono Lundgrino pasisakymą. E, šiaurės dimensiją galima matyti kaip tam tikrą procesą, kuris nuolat keičiasi ir tęsiasi. Mes galime e, išskirti keletą svarbių temų ir klausimų, ties kuriais yra dirbama. O po to anksčiau ir vėliau pereiti prie kitų temų, kuriems, kurioms skirsime dėmesio. Iš tikrųjų, šiaurės dimensija tai yra procesas, kurio metu susirenka vyriausybių, parlamento atstovai ir aptarė tuos svarbiausius klausimus ir prioritetus. Aš manau, kad e, e, Vienas dalykas, dėl kurio mes tikrai sutarėme, tai yra, kad nereikia kurti naujų organizacijų, kad mums reikia stiprinti jau dabar veikiančius tinklus, koordinuoti geriau nei anksčiau mūsų vykdomus veiksmus. Iš tikrųjų mes susidurime su panašiomis problemomis, mūsų poreikiai yra panašus skirtingose šiaurės dimensijos regionuose. Kaip pavyzdį galiu pateikti arba e, įvardinti jūrų transporto ir jūrų saugos klausimą, kuris yra labai svarbus Arkties regione. Baltijos jūroje jis taip pat yra vienas iš svarbiausių, todėl Mes taip pat susidurėme su panašiomis problemomis. Baltijos jūroje transportuojami, pervežami vairūs chemikalai, naftos produktai, yra sudėtingos oro sąlygos, ypatingai žiemos metu. Todėl mums reikia labai aiškių vienodų taisyklių. E, tarptautinė e, jūrų organizacija nustatytų labai aiškias taisyklės jūrų transportui. Taip pat mums reikia panašių geros praktikos pavyzdžių. Pavyzdžiui, Baltijos jūroje veikia palidovinė sistema, kuri užtikrina jūrų transporto logistiką ir panašaus pobūdžio sistema galėtų būti įdėkta ir Arkties regione. Taigi, kuomet mes kalbama, kalbame apie susikoncentravimą ties svarbiamis problemomis, pavyzdžiui, Baltijos jūroje, tai aš noriu paminėti Baltijos jūros e, Helkomo veiksmų uh, planą ir mes turėtume stengtis jį įgyvendinti, o ne kurti naujas programas ir naujus projektus, nebaigę įgyvendinti jau pradėtų. Todėl yra labai svarbu, kad vyriausybės ir parlamentai paragintų atsakingas institucijas savo kaimininėse šalyse, kaimininėse regionuose paragintų juos skirti daugiau dėmesio būtent šiems klausimams Baltijos jūros kaiminėse regionuose ir valstybėse. Pirmininkė, ačiū. Dabar norėčiau steikti žodį ponui Oleinikui. Thank you very much. Dėkuoju. Norėjau pacituoti vieną klasiką. Aš manau, kad ta citata tinka visiems gyvenimo atvejams. O citata tokia. Tada, kai mintis atsiskirdavo nuo, suinteresu, nuo suinteresuotumo, visada save paneigdavo. Šiuo atveju eina kalba apie bendrus interesus ES, Islandijos, Norvegijos ir Rusijos bendrus interesus. Bet ne apskritai apie interesus, kurių gali būti daug šimtai ir tūkstančiai, bet apie bendrą interesą Arktikoje. Ir apie, to, apie tai neturėtume užmiršti. Ir kai kalbame apie partnerystės, tai iš tikrųjų e, Tai labai svarbus dalykai - aplinkos, partnerystė labai svarbi, logistikos partnerystė taip pat labai svarbi ir patenka į bendrų interesų sritį. Bet e, tokia partnerystė, kuri kol kas e, egzistuoja tik tai mintise, kultūros partnerystė, aš manau, be reikalas susilaukia tiek dėmesio, nes Arktikoje e, vietinių gyventojų, lyginant su gyventojų skaičiumi e, pasaulyje, yra labai nedidelis, bet be jų e, pasaulis tikrai nebūtų pilnas, išbaigtas ir kad tą etnosą išsaugoti, neleisti e, jiems nugrimsti į nežinomybę, e, mums e, reikalingi, reikalingi bendri veiksmai. Ir čia neina kalba apie kultūrą apskritai, eina kalba apie tų tautybių kultūrą. Aš manau, kad turime kalbėti apie tam tik tikriu, tam tikrus vektorius, tam tikrą kryptį politikoje, kurie spręstų kažkokius klausimus. E, eina kalba apie keturių šalių e, susijungusių veikti drauge e, bendrą politikos kryptį. Dėkoju. Labai dėkoju visiems, kurie dalyvavo mūsų dabartinėje sesijoje. Dabar aš perskaitysiu pavardės tų, kurie e, pranešė mums, kad norėtų trumpai pasisakyti. Pone Pimenko, pone Helman, ponas Jagija, ponė Brolby, ponas Kristiansen, ponas Hugart ir ponas Bezan. Dabar aš kvieščiau jūs pasisakinėti iš savo vietų salėje ir pirmiausia žodis poniai Pivinenko. Спасибо. <clears throat> Слышно, да? Я хотела бы поблагодарить. Dėkoju. Žinoma, noriu padėkoti mūsų forumo organizatoriams ir pasakyti, kad šiandien jau realiai svarstome bendrasias problemas ir uždavinius, kurie iškyla Šiaurės šalių ir Baltijos jūros regiono šalių parlamentarams. Norėčiau taip pat paminėti ir tai, kad mūsų bendradarbiavimas dabar tapo pragmatiškesniu. Ir šioji konferencija demonstruoja mūsų realius interesus, e, susidomėjimą konkrečiais, realiais projektais, kurie svarbus mūsų e, valstybėms, bet taip pat ir vietos lygmenių, e, nevyriausybinėms organizacijoms ir, žinoma, regionų politikams. Mes matome šio darbo rezultatus, bet suvokiame, kad mūsų darbą galima ir tobulinti, atsižvelgiant kad ir į tai, jog reikia geriau koordinuoti mūsų darbą ir aiškiau parengti projektų atrinkimo kriterijus įvairiuose srityse ir logistikos srityje ir socialinėje srityje, dėl ko šiandieną išgirdome ir teisingos kritikos. Tačiau reikia pasakyti, kad e, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros projektai neblogai veikia dvišalių pagrindų. Ir čia taip pat turime sukaupę tam tikrą patirtį. Man atrodo, kad e, dabar kaip tik atvirkščiai e, mes neturime vengti ir bendrų politinių nuostatų, e, bet pereiti taip pat ir prie konkrečios realios veiklos. Nes kiekvienas iš mūsų esančių čia esame e, politikai, kuriais e, pasitikė mūsų rinkėjai, išrinkę į nacionalinius parlamentus ir e, suteikė mums galimybę dirbti ir tarptautiniu mastu, ne tik tai šiaurės meškos labui, taip sakant, atsiprašau už tokį pasakymą, bet ir žmonių labui. Ir aš manyčiau, kad mūsų vystimosi procesas šiandieną yra pakankamai dinamiškas ir šiaurės dimensijos politika, mano supratimu, reiškia tos veiklos, kuri vykdoma šiaurės valstybėse, E, koordinavimas ir tai, ką mes e, veikiame čia, šioje politinėje platformoje, atsispindi ir mūsų parlamentų lygmenių. O to rezultatas yra tos parlamentinės iniciatyvos kurios buvo minėtos vakar e, ponų Vasilievo, Nikolaevo iš Rusijos pasisakymuose. Ir aš manau, kad mūsų bendri svarstymai leido mums apsispręsti dėl atskirų parlamentinių konferencijų Rusijoje, e, viena kurių įvyks gegužės pabaigoje Siftifkare, kur mes kalbėsime apie šiaurės dimensijos politikos įgyvendinimą, pasitelkdami ne tik tai šiaurės šalių parlamentus, bet ir regioninių parlamentų atstovus. Na ir paminėsiu taip pat Ir tai, ką aš vakar sakiau Baltijos šalių e, komiteto posėdėje, mes e, neatsitiktinai Dumoje priėmėme e, sprendimą šių metų kovo mėnesį surenkti Sankt Peterburgė atskirą konferenciją apie šiaurės srautą ir šiaurės dimensiją Reikia pas, priminti taip pat, kad e, e, projektui Nord Stream Europos komisija suteikė paneuropinio projekto statusą. E, jis užtikrins e, dujų tiekimą į vakarų Europą ir e, užtikrins stabilumą bei energetinį saugumą Europoje dalyvavimui šioje konferencijoje pakviesti Europos parlamento deputatai, įvairių Europos šalių parlamento atstovai, Europos komisijos, Šiaurės tarybos, Baltijos jūros konferencijos atstovai. Taip pat numatyta ir išvyka į vieną iš Sibiro uh, dujų telkinių. Mes taip pat apsvarstysime visą eilę kitų problemų susijusių su šio dujotekio statyba. Ir tai bus e, konkretus pavyzdys, kaip mes įgyvendiname savo įvairių nuolatinių komisijų uh, E, numatytus planus. Tai leis patiems pamatyti, pasitelkiant e, įvairių šalių ekspertus, kaip įgyveninamas šis projektas. Tai demonstruoja mūsų suinteresuotumą užtikrinti tvarų šiaurės vystimasi, siekiant sukurti komfortabiles e, žmonių gyvenimo sąlygas, užtikrinti mūsų saugumą, užtikrinti socialinį, ekonominį vystimasi ir pritraukimą į šį procesą kuo didesnio parlamentarų skaičius. Grįžtant prie pirmojo parlamentinio forumo temos, apie ką kalbėjome šiandien ir vakar, kalbėdami apie šiaurės dimensijos politiką. Noriu pabrėžti, kad visiems mums artimiausioje perspektyvoje būtina E, sukurti nuolat veikiantį parlamentinį forumą, norint apjungti nacionalinių ir regioninių parlamentų pastangas, e, kad patobulintume situaciją šiaurėje, kad sugebėtume drauge pasipriešinti naujiems iššūkiams iškylantiems Europai ir pasauliui. Mums nereikia naujų skiriančių sienų, šiaurės militarizacijos, mums reikia koordinavimo mūsų e, darbo profesionalaus koordinavimo, kad ir mes, ir mūsų rinkėjai būtų užtikrinti savo ateitimi, e, savo mūsų vystimusi, mūsų saugumu. Taip pat norėčiau paminėti ir tuos pirmuosius e, žingsnius, e, kurie jau tą kryptimi yra padaryti. Jie yra teisingi, o pakoreguoti savo darbą e, mes sugebėsime. Aš manau, kad mes puikiai vieni kitus suprantame, suprantame tai, kieno labai mes šiandieną diskutuojame. Tai yra mūsų šalių vystimas ir mūsų žmonių labai. Dėkui. Ačiū labai. Ir ačiū už Jūsų informaciją apie konferenciją Peterburgą. Tikiuosi, kad daugelis iš mūsų dalyvaus e, kovo mėnesio konferencijoje. Taip, jau kvietimai yra išsiuntinėti. Norėčiau dabar steigti žodį poniai Helman, kuri yra vakarų ir šiaurės tarybos vicepirmininkė, tarti mums keletą žodžių. Va. Mhm. Ačiū pirmininkė, norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti už tai, kad surengėte šį parlamentinį forumą. Noriu pasakyti, kad Šiaurės taryba sveikina komisijos užsibrėžtus tikslus dėl Arkties regio, regiono tausaus gamtos išteklių naudojimo. Aš pati esu iš Grenlandijos ir mano senelis buvo Grenlandijos medžiotojas ir išgyveno iš tų gamtos išteklių, kuriuos turėjo ir jis puikiai žinojo, kaip reikia juos tvariai naudoti dar prieš išrandant e, šį terminą. Taigi, ar tiesiog gyvenančių žmonių gyvenimo pagrindas yra gamta, Šiau klimato kaita taip pat apsunkino daugelį gyvenimo sąlygas, pavyzdžiui, labai pasunkėjo ruonių medžioklė ir ruonių medžioklė Grenlandijoje priklauso labai smarkiai nuo E, tvarumo sąlygų ir e, įvairios tarptautinės organizacijos įdėmiai stebi ruonių medžioklę. Grenlandijos medžioklės metodai yra humaniški ir veiksmingi, tačiau nepaisant to Europos Sąjunga nori uždrausti e, ruonių kailių gaminių importą iš Grenlandijos, o tai gali labai smarkiai pakengti jos ekonomikai. Yra vykdomos propagandinės kampanijos prieš ruonių kailių naudojimą. 90-metį tokios akcijos prasidėjo ir e, ruonių gaminių rinka tuo metu visiškai praktiškai žlugo, tai turėjo labai e, daug, tai padarė daug žalingo poveikio Grenlandijos smulkioms įmonėms. Rūniai yra medžiojami ne vien dėl kailio, taip pat ir dėl mėsos, kuri yra viena iš pagrindinių maisto produktų Grenlandijoje, tačiau parduodami ruonių kailius. E, Grenlandijos žmonės gali įsigyti daugiau e, finansinių išteklių, kad nusipirktų kitų produktų. Taigi toks draudimas kelia pavojų tradiciniam Grenlandijos gyvenimo būdui ruonių gaminių importo draudimas sukeltų pavojų e, Grenlandijos kultūriniai tapatybei, todėl reikia ieškoti bendrų galimybių siekiant tvariai naudoti gamtos išteklius ir reikia tų galimybių ieškant atsižvelgti ir į arkties regiono gyventojų teisės bei gerbti jų tradicijas. Arktis gyventojai turi turėti teisę taip naudotis gamtiniais ištekliais, kaip jie yra įpratę daryti per e, ilgametės, ilgametę savo istoriją, nes tai yra būtina, kad jie galėtų išlikti. Ačiū už galimybę tai jums pasakyti ir ačiū už galimybę kalbėti čia. Ačiū poniai Helman už jos išsakytą nuomonę ir už tai, kad ji labai aiškiai parodė, apie ką eina kalba, kuomet kalbama apie Arkties regiono žmonių kultūrą ir teisę toje teritorijoje gyventi. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Jagija, jis yra uh, Sankt Peterburgo parlamento narys ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausiai norėčiau Jums pasakyti, kad tikrai palaikau visus tuos dėkingumo žodžius išsakytus šio parlamentinio forumo organizatoriams. Dėkoju už šiltą prieimimą, už galimybę dalyvauti diskusijose svarstant šiaurės dimensijos problemas. Daug buvo kalbama šiandien ir vakar apie problemas, kurias aš taip pat esu minėjęs visose ankstesnėse susirinkimuose, susitikimuose ir konferencijose. Iš tikrųjų, ne vieną kartą kalbėjau apie tai, kad būtina numatyti specialią eilutę tiek ES biudžete, tiek Rusijos biudžete, taip pat Norvegijos ir Islandijos biudžetuose finansuoti šiaurės dimensijos poreikiams. Aš apie tai kalbėjau, e, remdamas mintimi, kad neturint tokios biudžetinės eilutės mes negalėsime įgyvendinti nuolatinių ir svarbių tikslų įgyvendinant e, tikrai rimtus projektus. Vakar buvo pasakyta, kad pinigų yra, tai aš noriu užduoti klausimą. Gaila, kad pono Hermano šiandien yra, tačiau aš vakar su juo e, kalbėjausi neformaliai pakankamai ilgai, noriu paklausti, jeigu pinigų yra, tai kodėl iki šiol nėra finansuojamas Šiaurės dimensijos instituto atidarimas, kuris turėtų būti sukurtas Sankt Peterburgo valstybinio universiteto pagrindu. Tokią iniciatyvą pasiūlė Rusijos federacija, ją palaikė visi Šiaurės dimensijos programos dalyviai Ir be to apie šią iniciatyvą taip pat minėjo St. Peterburgo gubernatorė per pirmąjį ministrų lygio susitikimą, kuris vyko praeitų metų spalio mėnesį St. Peterburgė. Na, tačiau niekas nejuda iš vietos, nors pinigų yra. Tai aš manau, kad jeigu būtų numatyta atitinkama biudžetinė eilutė tiek ES, tiek Rusijos, Norvegijos ir Islandijos biudžetuose, tai e, ši eilutė būtų tam tikra drausminanti priemonė vyriausybėms, kuri skatintų jas imtis veiksmų ir atsiskaityti už tuos veiksmus prieš savo parlamentus. Juolab, kad e, pasaulinės finansų ir ekonominės krizės sąlygomis mes dar kartą įsitikinome tuo, kad valstybės vaidmuo e, atskirų e, valstybių ir viso pasaulio ekonominiai ir finansiniai raidai yra labai didžiulė. Kuomet aš kalbėjau apie specialią biudžetinę eilutę, tai e, aš tikrai nenoriu atmesti privataus kapitalo dalyvavimo tokiuose projektuose galimybės arba galimybės kitos valstybėms, kurios nedalyvauja šiaurės dimensijoje, dalyvauti e, atskirų projektų įgyvendinime. E, atvirkščiai tokia biudžetinė eilutė galėtų e, galbūt dar labiau sudominti privatų sektorių arba atskiras valstybės dalyvauti gyvendinant konkrečius projektus. Vakar ir šios dienos diskusijos iškėlė mano galvą keletą naujų problemų siekiant suvokti šiaurės dimensiją. Pirmiausia, aš norėčiau e, pakalbėti apie Baltijos jūros strategiją. Vakar per e, išplėstinio Baltijos jūros parlamentinio komiteto posėdį aš paklausiau darbo grupės vadovo, darbo grupės, kuri rengia Baltijos jūros strategiją, ar Baltijos jūros strategija yra savarankiška programa, ar ji yra sudėtinė šiaurės dimensijos programos dalis. Man buvo atsakyta, kad Baltijos jūros strategija yra savarankiška programa ir ji nesudaro bendros šiaurės dimensijos programos. Na, aišku, reikia kažkaip įtraukti į šios programos įgyvendinimą ES ir e, Rusiją. Tačiau e, jeigu jau Baltijos jūros strategija yra savarankiška programa, ją vykdo vien tik tai Europos Sąjunga, tai mano nuomonė, tai uh, prieštarauja pačią šiaurės dimensijos idėjai ir ją žlugdo. Mes turime kalbėti apie būtinybę sujungti į vieną Baltijos jūros strategiją, Arktikos regiono raidą ir tai turi įvykti e, šiaurės dimensijos kontekste. Taigi iškilo klausimas, kas koordinuos visus šiuos darbus, nes e, viena iš E, globaliausių dabartinių problemų yra būtent e, regioninių arba pasaulinių procesų valdymo problema. Aš sutinku, kad nereikia kurti naujos organizacijos, tačiau aš noriu paklausti, kas koordinuos šias tris pagrindinės kryptis, kalbant apie e, visą platų šiaurės regiono vystimąsi. Tai yra e, e, Baltijos jūros strategija, šiaurės dimensija ir e, Arkties krypti. Aš manau, kad parlamentinis formas turėtų būti ta platforma, kurioje tarpusoje galėtų kalbėtis skirtingos suinteresuotos grupės ir todėl džiaugiuosi, kad rezoliucijos projekte yra įrašyta, kad Norvegija kviečia visų nacionalinių ir regioninių parlamentų atstovus dalyvauti antrajame forume 2011 metais. Be to, man iškilo dar keletas papildomų klausimų. Gal, kad ponė Tors išvyko ir aš nespėjau ją iš šio klausimo užduoti, tačiau ji kalbėjo apie tai, kad yra nusteikusi optimistiškai kalbant apie rytų partnerystės programą ir ji mano, kad ta e, rytų partnerystės programa suteiks postumi šiaurės dimensijai. Aš dėl to abejoju. Aš e, klausiau ir dar kartą noriu paklausti, kiek mums užteks finansinių ir organizacinių pajėgumų Europos Sąjungoje, kad tuo pačiu metu galėtų įgyvendinti tiek daug skirtingų ir e, įvairių programų. Tai šiaurės skirtis rytų partnerystė, e, viduržėmio jūros e, partnerystė, Dunojaus strategija ir dar daug, daug kitų programų. Aš čia taip smulkiai noriu gilintis į detalės dėl to, kad e, vakar kažkas iš pirmųjų kalbėtojų teigia, kad kalbėdami apie šiaurės dimensiją turime nepamiršti ir geopolitinių klausimų. Taigi tie geopolitiniai klausimai iš tikrųjų ir yra susijęs su mano minėtomis kitiems regionams taikomomis programomis. Aš kalbėdamas apie finansavimą, Visą laiką noriu priminti, kad mes remiamės tuo principu, kad, e, tarkim, dabar ES pirmininkauja šiaurės valstybės, todėl šiaurės lygmuo e, įgauna e, papildomą postumį, kai tik tai pirmininkavimą ES perima valstybės iš pietų, tai iš karto dėmesys šiaurės dimensijai mažėja. Ir vakar aš išklausiau ponios Dajanos Volis pasisakymo, kuri pasakė, kad štai po pusmečio pradės pirmininkauti Švedija ir e, šiaurės dimensija e, gaus papildomą postumį. Na, o nežinau, kas pirmininkaus po Švedijos, galbūt kokia Portugalija. Tai kaip po to atsitiks, jeigu nebus e, specialios biudžeto eilutės. Tačiau jeigu bus speciali biudžeto eilutė, tai tiek ES, tiek kiti šiaurės dimensijos partneriai bus suinteresuoti įgyveninti ir įvykdyti atitinkamus biudžetinius įsipareigojimus. Kai galima daug kalbėti ir pakankamai ilgai šią temą, aš norėčiau tik pabrėžti, kad e, pritariu ponui Lundgrenui, Tam tikrą prasme, e, jis kalba apie tai, kad mes bandome spręsti globales problemas visiškai nekreiptami dėmesio į mūsų skirtingus požiūrius, pavyzdžiui, dėl e, globalinio klimato atšilimo. Egzistuoja taip pat ir kitas požiūris, kad e, pasaulio klimato atšilimo nėra. Ir, pavyzdžiui, šiandien International Herald, Herald Tribune buvo išspausdintas didžiulis straipsnis kuris kalba apie e, prieštaravimus tarp buvusio JAF vicepirmininko Goro ir vieno iš JAF žurnalisto, kuris laikosi šiek tiek kitokių pozicijų dėl pasaulinio klimato atšilimo. Taigi galbūt mes e, galėtume per atskirus posėdžius taip pat atskirai svarstyti ir šią problemą e, regioninių ir pasaulinių regioninėme ir pasaulinėme kontekste. Ir paskutinis pastebėjimas, pagrindinis parlamento darbas vis tik tai yra priiminėti įstatymus, e, o ne pačiam įgyveninti vienus ar kitokius konkrečius projektus. Deja, mes nevykdome jokio bendradarbiavimo, mėgindami parengti kažkokius tai bendrus teisės aktus. Šiais įtie, taigi ačiū Jums išdėmesi. Ačiū, ponė. Mes atsižvelgėme jūsų komentarus ir tiesiog pasirūpinsime, kad atsakingi ES pareigūnai išgirstų tai, ką jūs norėjote pasakyti dėl biudžeto įlūtės. O dabar man didelė garbė suteikti žodį e, kitam kalbėtojui, e, poniai Briui e, Barenco jūros parlamentinis tinklas. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Ilgą laiką jau kalbame apie dvi krizės – finansų krizę ir ekologinę krizę. Klimato kaita mums e, tolimoje šiaurėje yra didelė problema. Be abejo, E, turime galvoti apie didelis pavojus smulkiems e, laivybos keliams Šiaurės jūroje. Taip pat privalome galvoti apie e, riziką, kad visas regionas bus labiau užterštas. Turime galvoti tuo pat metu apie lengvesnį patekimą prie gamtinių išteklių. Dar vienas kitoks aspektas yra, kad E, žmonės dirbantis tenai iš to išgyvena. Turime su gamta elgtis labai atsargiai. Finansų krizė negali užgošti e, parengiamųjų darbų klimato kaitos konferencijai, kuri įvyks Kopenhagoje šių metų pabaigoje. Nors klimato pasikeitimai turi būti uh, E, svarstomi globaliniu mastu, mes galime daugiau padaryti ir Baltijos jūroje, ir Barenso jūros regione, vadovaudomėsi Šiaurės dimensijos e, projektu. Minėtosios partnerystės, kaip ir aplinkos apsaugos partnerystė, yra svarbios priemonės pasiekti geresnio kokybės aplinką ir klimatą. Tuo pat metu galime geriau pasirūpinti žmonėmis gyvenančiais regione prieš priimdami sprendimus dėl finansų krizės, krizės sušvelninimo e, turime pagalvoti, kaip e, tas priemonės būtų galima suderinti su novatoriškais veiksmais, palankiais ir klimatui. Mano nuomonė, Barenso jūros bendradarbiavimas yra regioninio bendradarbiavimo šiaurėje kertinis akmuo. Daugiau negu 6 milijonai gyventojų gyvena tame regione. Ten yra daug gamtinių išteklių, miškų, žuvų, naftos ir dujų. Tas regionas yra sukūręs, e, sukaupęs daug e, žmonių bendradarbiavimo patirties, sveikato, švietimo, socialiniais klausimais. Tačiau, žinoma, padaryti galima kur kas daugiau. Praėjusiu metu pabaigoje buvo pasirašytas naujas susitarimas dėl geresnio Barenso jūros regiono saugumo. Susitarime yra pabrėžiama, kad reikia iš anksto įspėti apie e, galimas katastrofas susijusias su e, jūra, sausuma ar ledu. Be to, ten kalbama apie išaugusią laivininkystę ir jos poveikį e, jūrų aplinkai. Mm, šis susitarimas aiškiai parodo, kaip geresnis bendradarbiavimas viename regione gali pasitarnauti pavyzdžių um, kitiems regionams ir kaip galima geriau gyveninti šiaurės dimensijos projektą. Praėjusiu metu gale St. Peterburgė įvyko ministrų susitikimas ir ten buvo kalbama apie uh, būtent e, tai, kad reikia įtvirtinti partnerystę socialinės apsaugos ir e, sveikatos rytyje, e, taip pat buvo paradėta įsteigta partnerystė dėl transporto ir logistikos. Jeigu pažvelgtume į Europos regiono šiaurinės dalies žemėlapį, turbūt nusteptumėte, kokia didelė tai yra teritorija neužtenka kalbėti apie e, jungtį tarp šiaurės ir e, pietų. Turime galvoti ir apie jungtis tarp šiaurės ir rytų. Tokiu būdu galėsime pasiekti tikslus susijusius su subalansuota ekonomikos raida, aplinkos apsauga regionų plėtra. Taip pat svarstame galimybę sukurti partnerystę kultūrinio bendradarbiavimo srityje. Kultūra yra žmonių bendradarbiavimo pagrindas. Ir Be to, tokiu būdu galėtume įtraukti vietos e, etninės grupės į tokį bendradarbiavimą geriau. Aš e, sveikinu, kad Rusija e, sugebėjo taip gerai pirmininkauti Barenso jūros taryboje ir Šiaurės jūros taryboje. Jie pirmininkavo ponas Lavrovas ir buvo akcentuojama, kad būtina įtraukti regiono etninės grupės į tą bendradarbiavimą aktyviau. Apie tai jau buvo kalbėta šiandien. Aš esu tikra, kad pirmojo parlamentinio forumo vykstančio dabar Briuselyje rezultatas taip pat bus labai svarbus mūsų regioninės parlamentinės konferencijos darbui. Ačiū už Jūsų dėmesį. Thank you, uh, very much, uh, Ms. Ačiū labai, ponė Briovi, už Jūsų pasisakymą. O dabar aš norėčiau suteikti E, žodį kitam mūsų sąrašo kalbėtui, ponas Kristiansen, kuris yra Arkties regiono parlamentarų asamblėjos narys ir Norvegijos parlamentaras. Prašom. Dėkui, panė pirmininkė. Visų pirma, aš noriu padėkoti už labai įdomus pasisakymus ir už skirtingus komentarus susijusius su šią įžanginę kalbą. Aš pats džiaugiuosi, kad vis daugiau politinio dėmesio yra skirting, skiriama skirtingiems Arkties regiono klausimams. Ir aš nebijau, kad e, tas dėmesys sumažės po keletos metų. Žinoma, Kai kurios politinės e, institucijos tokių pokyčių bijo ir tą veiklaus areną vertina ne tik kaip bendradarbiavimo, bet ir kaip konfliktų areną. Aš konkrečiai tą kryptimi savo kalboje neįsiu. Nors yra ir įdomių klausimų. Pavyzdžiui, šiandien ponas Liungrenas patikė labai įdomų klausimą. prioritetų stoka turbūt visų mūsų dėmesį atkreipė. Tiek tarptautinėje politikoje, tiek vidaus politikoje. Visi, visos politinės problemos, dėl kurių sutarima e, tarp skirtingų politinių partijų, turi susilaukti reikiamo dėmesio, nes dabar um, egzistuoja pavojus, kad jos bus pamirštamos. Bet dėl dėmesio stokos aš negaliu skūstis. Aš turiu uh, pasakyti, kad būtiniau kalbėti apie politinę atsakomybę už tai, kas yra atsakingi už pasikeitimus. Skirtingose šalyse mes uh, turime galimybių bendrauti skirtingais lygmenimis. Tačiau aš norėčiau kalbėti apie parlamentarų veiklą ir regionų dalyvavimą. Kaip ponė Gestrin sakė, nebereikia kurti naujų politinių organizacijų. Tai yra labai svarbu suprasti. Mes turime ir toliau apsimti daugiau atsakomybės. Skirtingi Arkties regiono klausimai nusipelno politikų dėmesio. Ir šiandien mūsų politinės diskusijos pagrindinis terminas turėtų būti energija. Žinoma, turime kalbėti apie klimato kaitos padarinius, reikia kalbėti apie naftos ir dujų padėtį ir tai e, kaip įtakojama atsinaunančio energijos šaltinių būklė saugumo politika, transporto politika taip pat yra svarbus, tačiau vis tik pats svarbiausias terminas žodis šiandien turėtų būti energija. Kaip visi žinome, Tarptautinė energetikos agentūra paskaičiavo, kad maždaug ketvirtadalis likusių naftos ir dujų resursų glūdi Arkties regione. Jeigu ta statistika įvertinsime iš tos perspektyvos, kad poreikis energijai pasaulyje labai greitai auga, tai pamatysime, kad energijos vertė iki 2030 metų išauks 50-60 procentų ir arkties regionas susilauks didesnio dėmesio negu dabar. Šiuo požiūriu reikėtų plėtoti tolesnį bendradarbiavimą. Tarp valstybių turime siekti nustatyti ekologinius, technologinius standartus, kurie leistų sukurti kuo geresnę gyvenimo kokybę. Taip pat būtų labai naudinga pradėti um, veikti atsinaujinančios energijos šaltinius rytyje aktyviau. Turime visi kartu kurti infrastruktūrą Arkties regione. Taip pat turi būti pasirūpinta infrastruktūra sujungiančia skirtingus Europos regionus. Be abejo, taip pat turim kalbėti apie Kanadą, JAF ir panašiai. Tai milžiniškas uždavinys ir politinių ir ekonominių požiūrių. Kaip E, išspręsime augančio energijos poreikio pasaulyje problemą priklausys nuo politikų ir ekonomistų. Ar to iššūkio reikia bijoti, ar tą klausimą užtenka įtraukti darbo tvarkę? Aš manau, kad mes jo baimintis neturėtume. Galvodami apie tų išteklių eksploatavimą, turėtume E, pagalvoti apie arkties bendradarbiavimo tikslus. Arkties e, jūros bendradarbiavimo mechanizmas šiuo metu yra politinis. Ir galbūt reikėtų e, prisimti daugiau įsipareigojimų regionų raidai ir numatyti lengvesnės galimybės gauti finansavimą. Projektų finansavimas yra labai svarbus elementas. Nematau jokių problemų naftos ar dujų resursų panaudojimui. Tai nėra joks uždavinys ar iššūkis mums. Tačiau atsinaujinanti energija ir jos plėtojimas yra rimtas iššūkis. Jeigu leisimėt, ponė pirmininkė, norėčiau paminėti e, Barenso regionės tarybos sekretariato e, visuomenės nuomonės apklausą. 63 procentai apklaustųjų sakė, kad Rusija ir Norvegija Arkties jūroje galėtų kartu e, naudotis energijos šaltinių ištekliais. Toks tvirtesnis bendradarbiavimas būtent ir yra reikalingas santykiams tarp e, Arkties regiono e, vakarinės, šiaurinės ir rytinės dalies e, gyventojų santykių gernimo. Arkties, polit... Arkties jūra, Arkties vandenynas turi būti bendradarbiavimo vandenynas ir jis turi įtvirtinti e, gerus politinius santykius tarp rytų ir vakarų. Dėkoju Jums už pasisakymą, kuriame akcentavote būtinybę bendradarbiauti ir paminėjote galimybės ir iššūkius tolimojoje šiaurėje. Dabar man malonu steigti žodį ponui Holgo, kuris yra vakarų šiaurės tarybos vicepirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė, esu iš Farerų salų, iš Farerų salų parlamento. Noriu padėkoti Europos parlamentui už šio forumo surengimą. Vakarų šiaurės taryba iš esmės galvoja, kad mes daugiau dėmesio turėtume skirti Arkties regionui ir kad e, mes daugiau turėtume susitelkti būtent e, su e, ties šiuo pasaulio regionu, nes būtent jame pirmiausia pasirodo simptomai tų problemų, su kuriomis vėliau tenka susidurti visam pasauliui. Ferrerų salose į tuos dalykus mes žiūrime labai rimtai, skiriame tam daug laiko ir pinigų, e, prisidėdami prie mokslo tyrimų klimato kaitos srityje. Neseniai Norvegijos aplinkos e, premija buvo įteikta kai kuriems iš mūsų mokslininkų už tyrimus šioje srityje. Mes ir toliau tuos tyrimus tęsėme, nes norime sukaupti daugiau žinių, e, kaip klimato kaita įtakoja jūrą. šiltoji golfo srovė e, galėtų būti palyginta su a, e, širdimi žmogaus organizme. Tekėdama pro Fererų salas, ji e, toliau e, teka Arkties e, link, paskui ta šiltoji srovė ten atvėsta, tikima, kad ji leidžiasi gilyn į e, pačias giliausias Šiaurės Atlanto gilumas. Mes tikimės, kad atliekami mokslo tyrimai atneš vaisių, e, padės mums prognozuoti tai, kas atsitiks e, e ateityje Nes e, jeigu tirpstant e, ledams, e, sūrus jūrų vanduo vis labiau atsiskies gėlų vandeniu, tai gali atnešti nenumanomų pasiekmių. Todėl e, turime sukurti tinkamą matavimo sistemą, kad galėtume tinkamai stebėti bet kokius pokyčius, pastebėti juos kuo galint anksčiau. E, yra nemažai tarptautinio susidomėjimo e, šiomis problemomis daug dėmesio skiriama matavimo sistemoms paremtoms transportu. Taigi daugiau turime atkreipti dėmesio į jūrų sroves, e, kad užkirstume kelią pokyčiams, kurie gali, gali būti negryžtami. Dėkoju už e, jūsų pastabas, e, iš tikrųjų jos susijusios su labai aktualiais klausimais, su tuo, kas vyksta su jūrų srovėmis. E, mes visi žinome, e, kokį vaidmenį vaidina golfo e, srovė. Ir be jokios abejonės, kad visi tie dalykai yra labai svarbus Šiaurės Europai, tame tarpe ir žuvų atsargoms. Dabar noriu suteikti žodį paskutiniam prelegentui mano sąraše. Ponas Bėsan dabar pasisakys, jis yra iš Kanados, yra Arktikos parlamentarų nuolatinio komiteto narys. Dėkui, pirmininkė. E, Šis formas, kuriame dalyvaujame, iš tikrųjų puikiai galimybė pasikeisti nuomonėmis, e, užmėgsti ryšius tarp parlamentarų, e, pakalbėti apie e, mūsų gebėjimų didinimą. Išklausęs ponios Volės, kitų delegatų, taip pat iš Rusijos pasisakymus, susimastau, o vis tik kur link mes žengėme, e, koks bus mūsų e, ateities e, tikslas, kaip mes kaip parlamentarai įtakosime teisėjai kuros procesą sugrįžę į savo valstybės kokia bus mūsų tiesiekuros e, darbo tvarkė, ar kalbėsime apie jūrų a, e, transporto saugumą, ar kalbėsime apie e, švietimo reikalus, sveikatos apsaugą, ką darysime sugrįžę namo. E, buvo kalbama apie tai, kad reikia daugiau e, finansavimo, iš kur tie doleriai ateis, ar iš Rusijos federacijos, ar iš Europos Sąjungos. E, ar mes rasime biudžeto išteklius mokslo tyrimams e, įvairių politikos ryčių įgyvendinimui. E, e, daugelis tokių projektų reikalauja nemažų investicijų, iš kur mes jų gausime. Iš tikrųjų, būtina geriau bendradarbiauti tarpusavyje, kaip tai geriausia galėtume daryti ar per savo e, parlamentarų e, organizacijas Barenco jūros taryboje, Baltijos jūros e, mastu ir taip toliau. Vakar nuolatinėme komitete kalbėjome apie tai, kad reikia daugiau dolerių, reikia daugiau uh, skirti dėmesio vertinimo stebėsenos procesams. Uh, Jeigu mes daugiau skirsime lėšų tam, kad e, e išanalizuotume, kas vyksta, e, tada galėsime e, tinkamiau formuoti politikas, nežinodami, kas vyksta, negalėsime e, apsispręsti, ką daryti toliau mes vakar vakarienės metu E, kalbėjome apie kažkokią deklaraciją ar e, pareiškimą. Šiandien apie tai taip pat buvo kalbėta, bet kaip aš ir sakiau vakar, e, tokie pareiškimai yra lengvoji mūsų darbo dalis, o mums reikia pagalvoti, o vis tik kaip toliau mes žengsime į priekį, ką darysime, kai parlamentarai sugrįžę namo. Juk e, ne, neužmirškime, kad e, veiksmai e, kalba garsiau negu kad žodžiai. Taigi mums reikia veiksmų plano, ne vien tik tai deklaracijų ir pareiškimų. Much, uh, Labai ačiū, ponė Besan. Aš kaip suprantu, jūs pabrėžėt labai svarbu mūsų darbo elementą. Mes visi skiriame e, savo pasangas Baltijos ir e, Arkties jūros regionų plėtrai, bet suprantame, kad vien nacionaliniai parlamentai to negali padaryti. Tačiau, kai grįšime namo, galėsime pasidalinti patirtimi ir pradėti dirbti su nacionaliniais parlamentais taip pat. Dabar e, išplėsim savo diskusiją ir gražinu pirmininkavimą savo kolegiai. Dėkuoju poniai Birubi ir kitiems, dėkuoju visiems e, pasisakusiesiems už nuomonių išdėsimą, už nugastavimų pasidalėjimą su mumis apie tai, kaip bendradarbiavimas tęsis, ar jis bus tvarus, ar užteks biudžeto lėšų. Ar mes galime susilaukti visų šiaurės dimensijos partnerių paramos čia Europoje? Taip pat ar mes galėsime už sukurti gerą bendradarbiavimą su kanadiečiais ir amerikiečiais. Taip pat džiaugiuosi, kad Kanados atstovas pasisakė. Galiausiai kalbėjome apie visiems rūpimus bendrus interesus. Mes visi e, aktyviai prisidedame prie bendrų tikslų siekio. Esu labai dėkinga už aktyvų mūsų kolegų iš Rusijos dalyvavimą. Jų veikla yra labai svarbi, be jų bendradarbiavimo mes nebūtume e, įgyvendinę tų da, uždavinių, kuriuos mes esame savo išsikėlę. Tokiame formate susitikome pirmą kartą Šiaurės dimensijos forumas, kuriame kalbam apie bendradarbiavimą tarp skirtingų regiono veikėjų, rengiamas pirmą kartą. Vakar mes rengiame pareiškimą, kuris būtų mūsų e, forumo baigiamasis dokumentas. Ir matome, kad prieš kitą forumą reikėtų paprašyti, kad ministrai ir kiti atitinkami asmenys pateiktų mums ataskaitą apie tai, kas yra padaryta per dviejus metus nuo šiandien iki 2011 metų. Skirtingų dalyvių veiklos koordinavimas, organizacijų, kurios šiandien dalyvauja šiame sutikime, veiklos koordinavimas – E, žinome, kad turime visą teisės narius, turime stebėtojus, jie tarpusavėje turi tartis, bet svarbiausia yra derinti politinius sprendimus priimančių veikėjų darbus. Sinergijos aspektas buvo paminėtas. Turime kalbėti apie sinergiją siekiant tikslų skirtingose geografiniuose regionuose. Mes turime būti vertinami kaip uh, tam tikri veiklos objektai skirtingose regionuose. Ir tikiuosi, kad šiandien išeidami iš šios salės mes e, suvoksime savo bendrumą. Prieš baigdama norėčiau pagirti e, šio parlamentinio forumo šeimininkus ir noriu padėkoti visiems dalyviams. Esu itin dėkinga poniai Dianai Volis, kuri turėjo dėja išeiti anksčiau, nes turėjo kitų įsipareigojimų savo rinkiminėje apygardoje. Labai dėkoju už paramą, kurią gavome ir iš sekretoriato pusės, ir iš pačių parlamentarų dalyvių. Dėkoju už nuoseklės konstruktyves diskusijas ir tikiuosi, kad per kitą sesiją, kurioje mūsų pareiškimas bus užbaigtas, atsispindės šiandienos diskusijų dvasia ir išvados, kurias padarėme per šias dvi dienas. Na, o dabar noriu palinkėti Jums geros kelionės namo ir tikiuosi, kad susitiksim per kitą mūsų sesiją greitai. Visus e, projekto rengėjų komiteto narius paprašyčiau pasilikti šiek tiek ilgiau, kad galėtume suderinti galutinį pareiškimo tekstą. Tas tekstas jums išdalintas, bet dar nedidelių pakeitimų reikia padaryti. Um, okay. uh, just a, uh, remark here. Dar uh, girdėjau pastabą, kad e, e, prieš finalizuojant pareiškimą reikia išklausyti dalyvių nuomonių. Turime šiek tiek laiko peržiūrėti e, pareiškimo tekstą, taigi galim padaryti penkių minučių, per, penkių minučių pertrauką. Po 11.15 vėlgi susirinksime ir galėsime pareiškimą galutinai suderinti ir jį priimti. Ačiū.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

dear colleagues i would like to invite you to take your seats kolegos kviečiu susėsti kad galėtume pradėti mūsų posėdžio paskutinę dalį tikiuosi kad visi turite mūsų galutinio pareiškimo tekstą per pastarąsias penkias minutės pasikeitėme pastabomis dėl teksto. Yra pasiūlymų e, šiek tiek pakeisti formuluotę pirmojoje pastraipoje. Dabar e, ten kalbama apie e, aplinkosauginę ir finansi, aplinkos auginį ir finansinį veiksmingumą. Taigi vietoj žodžio e, fiskalinis atsiranda žodis finansinis. Manome, kad tekstas korektiškesnis dabar bus. Ir paskui antrame puslapyje aštuntoje pastraipoje nuspręsta po Baltijos jūros regioną paminėti, taip pat ir Arkties regioną. Taigi dabar eina kalba apie paramą Baltijos regionui ir Arkties regionui, norint sumažinti klimato kaitos poveikį ir sumažinti CO2 taršą. Toliau tekste nėra pakeitimų, bet yra siūloma leisti sekretoriatui e, truputį pertvarkyti tekstą, kad bendresnės pastabos būtų teksto pradžioje, o konkretesnės e, būtų pastumėtos į teksto galą. Ar toks pasiūlymas būtų jums priimtinas? Pone Panijotopulas, sveikinu Jūs, matau, kad norite pasisakyti Pane pirmininkė, na, aš turiu atsiprašyti, kad nedalyvavau šio ryto posėdyje. Tekstas man pasirodė tinkamas, bet galbūt aš galėčiau pasiūlyti žodinį pakeitimą, nes nematau e, jokio paminėjimo tekste Europos jūrų politikos. Tad aš siūlyčiau, kad septintoje pastraipoje, po to, kai čia paminime e, jūrų pramonę ar kitas politikas, turėtume taip pat pasakyti, kad visa tai galėtų būti laikoma kaip Europos Sąjungos, Europos jūrų politikos dalis, nes tai yra viena iš svarbesnių europinių iniciatyvų. Dėkoju, ponė Paniotopoulos, už šį pasiūlymą. Atkreipsiu dėmesį į tai, kad e, vakar rengdami šį tekstą e, kalbėjome apie tai, kad kalbame apie šiaurės dimensiją e, ir todėl e, vien tik tai europinių iniciatyvų įtraukimas būtų truputį vienšališkas. Mes žiūrime į šį tekstą kaip, bendre, kaip į bendresnio e, požiūrio atspindį, nes jeigu paminėsime tą ES jūrų politiką, tada turėsime paminėti ir visas kitas politikas. E, todėl mes e, manytume, kad turėtume likti prie, e, pasilikti prie to platesnio formato. Aš matau, kad kolegos salėje, kurie vakar dirbo prie šio teksto, pritartų mano išdėstytai minčiai. Nepaisant to, vis tiek dėkoju Jums už pasiūlymą ir tikiuosi, kad Jūs suprasite tą dvasę, kurioje mes bandome pabaigti darbą. Ties šiuo tekstu. Ponas Lindebergai, ar jūs norėjote e, žodžio, ar, ar aš apsirikau? E, dėkoju, e, ponė pirmininkė, jūs pasakėte būtent tai, ką ir aš norėjau pasakyti. Ponas Bagnal tada. Aš tik norėjau uh, draugiškai vieną pastabėlį pasakyti ir pasiūlyti, kad septintame punkte, e, kur kalbama apie reagavimą į teršalų pasklidimą, e, ir reikia pasakyti, kad Arktikoje e, reagavimas į teršalus, kurie pakliūna po ledu, pasklinda jūroje, e, toks reagavimas vis tik skiriasi nuo, pavyzdžiui, kovos su teršalais e, pietų jūrose. Todėl galbūt reikėtų čia prieš žodį e, kad e, prieš žodį e, spil mes paminėtume ekstremalaus klimato sąlygomis. Pirmininkė, e, jūs norėtumėte, kad mes labai specifiškai, konkrečiai paminėtume konkrečias specifines galimybės kovoti su teršalais. Ar pritartumėte tokiai formuluotėjai, klausė pirmininkė. Taip. With this, I would like to invite you for your support. Na, dabar, e, e, kolegos, aš e, kviečiu jūs pritarti galutiniam tekstui. Matau, kad sutarimas yra po mūsų diskusijų. Todėl raginu priimti pirmojo e, šiaurės e, dimensijos parlamentinio forumo pareiškimą priimti. Prašau balsuoti, pakeliant rankas, kas už tai. Dėkoju. Kas pasakytų prieš, nematau. Ar yra susilaikiusių? Nėra. Vadinasi, balsų dauguma galutiniam pareiškimui pritarta. Labai dėkoju už jūsų pastangas, už lankstumą, už bendradarbiavimo dvasę, rengiant šį dokumentą. Aš jau šiandieną e, pasakiau atsisveikinimo žodžius, bet dabar e, žodis poniai Solberg, jos paskutiniam žodžiui. Dėkoju. Pabaigoje tiesiog norėčiau pasakyti ir labai ačiū už puikų bendradarbiavimą, kaip Norvegijos parlamento nariai. E, aš e, mielai, man labai džiugu pakviesti jūs į Norvegiją į antrąjį Šiaurės dimensijos parlamentinį formą. Dėkui, skelbiu, formo darbą baigtų. Gero kelio namų.